So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen die Plätze. Prašau visų kolegų susėsti į savo vietas. Pirmiausiai turėsime truputėlį pabalsuoti. Po to pas mus atvyks į svečius komisijos narys Boržas. Pirmiausiai balsuosime dėl dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Dėl Sanonį pranešimo susijusios su valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimu. Tinkama direktyva. Žodis pranešėjų, prašau. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Balsuosime dėl poveikio aplinkai vertinimo direktyvos dalinio keitimo susijusio su valstybės ir privačių asmenų vykdomais projektais, bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotų kolegų, pranešėjų, šešėlinių pranešėjų, komisijos tarybos atstovų vyko pakankamai sklandžiai, sugebėjome iš esmės pakeisti direktyvą, sustiprindami aplinkosauginius, socialinius standartus. Ši direktyva ateityje bus skaidresnė, veiksmingesnė, bus atsižvelgiama labiau į būtinybę kovoti su klimato kaita, būtinybė išsaugoti rūšių įvairovę, sugriežtintos bus sankcijos ir atskirose valstybėse narėse bus e, numatyti ginčių sprendimo mechanizmai veikiantis ir atitinkami duomenų bankai kaupiami. Deja, mums nepavyko pasiekti, kad spalio mėnesį būtų patvirtinti visi mūsų teikiami pasiūlymai, e, kadangi taryboje susiformavo blokuojanti mažuma. Pavyzdžiui, negalėjome skalundų įtraukti į direktyvos taikymo sritį ir manau, kad tokiu būdu Europos visuomeniai yra siunčiamas pakankamai grėsmingas signalas. Vykdant poveikio aplinkai įvertinimą, tačiau bet kokiu atveju mm, sąlygos jiems poveikio vertinimas parengti dabar bus geresnis, taigi manau, kad turėtume balsuoti už šį teikimą pasiūlymą. Dar kartą noriu padėkoti kolegoms, kurios, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Pirmininkas, ačiū. Dabar pradėsime balsuoti ir balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote?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 tai atvyks komisijos narys.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 Atsižvelgiant į tai, kad socialistai ir liberalai dabar intensyviai tarpusavėje derasi, galbūt tas darybos galėtume nukelti vėlesniam laikui, tam, kad galėtume tinkamoje, tinkamoje sąlygomis pasikeisti nuomonėms su komisijos nariu Boržu apie gyvūnų klonavimą ir klonuotų gyvūnų naudojimą maisto grandinėje. Pats pasiūlymas sukėlė nemažai aistrų. Taip pat ir mūsų parlamente. Ginčijamės dėl to, kuris komitetas turėtų tapti pagrindiniu svarstant šią temą, tačiau nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Jau dešimtys kolegų užsiregistravo kalbėti, taigi Kalbėtojų sąrašas iš ankstinis yra pakankamai ilgas, tačiau pirmiausiai suteiksiu žodį mūsų svečių komisijos nariui Boržui, sveiki atvykę ir jums žodis. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėt mane atvykti pas jūs ir paaiškinti, dėl kokių priežasčių teikiami du pasiūlymai dėl klonavimo, ką komisija patvirtino praeitą gruodį. Žinote, nėra reglamento dėl klonavimo technologijų ES kol kas. Visų pirma, norėčiau trumpai pristatyti pasiūlymų turinį. Taigi, pirmieji pasiūlymai dėl direktyvos, dėl gyvūnų klonavimo suspendavimo. Čia reikia valstybių narių draudimo klonuoti. Mm. Galvijus, arklius, keulės ir avis, kurie yra auginami maistui ir taip pat drausti teikti į rinką gyvūnus ir embrionus, kurie yra klonuoti. Antras pasiūlymas – yra priimti direktyvą, suspenduoti pateikimą į rinką maisto, kuris yra pagamintas iš klonuotų gyvūnų. Būtų uždrausta parduoti tokį maistą. Taigi iš esmės būtų trys draudimai klonuoti, pateikti rinką klonuotus gyvūnus ir draudimas parduoti maistą pagamintą iš klonotų gyvūnų. Praėjus penkeriems metams nuo šių direktyvų įgyvendinimo, kas būtų patvirtintos, komisija pateiktų ataskaitą parlamentui ir tarybai dėl to, kai faktiškai tos direktyvos yra taikomos. Aišku, toje ataskaitoje atsispindėtų valstybių narių nuomonės, plažios, taip pat tarptautinė visa informacija, mokslinė informacija šioje srityje. Šiais dviejais pasiūlymais komisija atsako į klausimą, kodėl klonavimas turėtų būti uždraustas ES. Visų pirma, Tai sėtina su gyvūnų gerovė. Surgatinė mo, surgatinis motinas, kuri nešiotų klonuotą gyvūną ir pačių klonuotų gyvūnų atveju. E, norint klonuoti vieną, pavyzdžiui, bulių, devyni turėtų mirti procese. Kitas dalykas yra padarytos išvados, kokios yra kančios galvojant ir apie surogatinės motinas, ir apie klonuotus gyvūnus, tai aišku, kad yra labai rimtų dalykų. Trečias dalykas - vartotojai, piliečiai ir jūsų, jų atstovai, taip pat kai kurios valstybės narės jau keliarius metus ragina tokį draudimą taikyti. Pirmininkė, puikiai žinau jūsų nuomonę, kurią išsakėte savo rašte pirmininkui Baroso. E, spalio 9 dieną praeitais metais nusiusta taip pat buvo aptirta ir 11 metų kovo 20, 29 dieną. Mm. Aptarti klausimai dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikonių. Ir buvo tikimasi, kad bus taisyklės taip pat dėl klonuotų gyvūnų palikonių kad komisijos pasiūlymuose visą tai bus pateikta. Taigi norėčiau štai ką pasakyti. Kai 2011 metais taikinimas nepavyko, komisija pažadėjo apie klonavimą kalbėti uh, teisės aktuose, kurie būtų mm, atskiri nuo naujoviškų maisto produktų teisės aktų. Ir komisija parengė įvertinimą mm, pagal ES institucijams suteiktus įgaliojimus, taip pat atsižvelgdama į proporcingumo principą. Mm, poveikio vertinimo studija, kurią aptarė visa komisija, išanalizavo įvairias galimybės, tarp jų ir maisto ženklinimo. Ir paaiškėjo, kad maisto ženklinimas, kai tas maistas pagamintas iš klonotų gyvūnų ar jų palikonių, yra labai sudėtingas, net labai sunku yra atsekamumo užtikrinti. Ir noriu pabrėžti, kad kai pateikiau pasiūlymą, aišku, aš pasiūliau įvairius variantus komisijai ir ženklinimas buvo vienas iš pasiūlytų variantų ir komisija kolegialiai nusprendė taip pat ir dėl ženklinimo, kaip aš paaiškinsiu. Taigi, norint atskirti tą maistą, kuris yra pagamintas iš klonuotų gyvūnų ar jų palikonių, reikėtų turėti vis visus dokumentus už visą grandinę e, klonuotų mm, gyvūnų atveju. Čia reikėtų ir informacijos apie mm, tėvus, visas atsakomumas turėtų būti užtikrintas ir mm, komisija nusprendė kolegėliai, kad būtų tai labai sudėtinga padaryti ir labai brangu padaryti su kiekviena karta einant tolyn, galvojant apie klonotų gyvūnų palikonius, tai yra antrą, trečią, ketvirtą kartas, tai būtų vis sunkiau ir sunkiau mm, užtikrinti atsekamumą ir dokumentaciją visą iki pat maisto, kuris atkeliauja į rinką. Ir visi augintojai, ūkininkai, importuotojai, gamintojai turėtų žinoti visų savo gyvūnų protėvius, taip pat ir tai taikytina būtų ir tiems gyvūnams, kurie nebūtų naudojami klonavime. Ir aišku, visa ta dokumentacija, sukelt, kurią reikėtų turėti, mm, sukeltų papildomą naštą ir, reikėt, ir, ir papildomą kainą būtų ir visa tai pabrangintų maistą. Aišku, visa tai labai priklausytų nuo taisyklių ir nuo vartotojų pageidavimo. Jeigu kažko labai nori, tai galbūt gali įsigyti, neiždėdamas ir to, ar tai yra labai brangu ar ne. Komisija taip pat išanalizavo ir visų variantų teisinį gyventinamumą. Norėčiau pasakyti, kad eina kalba ne apie maisto saugos klausimus. EFSA iš tikrųjų pasakė, kad klonavimas kaip toks turi poveikio gyvūnų geroviai E, surogatinių motinų ir pačių klonuotų gyvūnų geroviai. Taigi, pirmasis pasiūlymas, e, kur kalbama apie klonavimo, gyvūnų klonavimo technologijų suspendavimą maisto srityje, yra paremta sutarties 43 straipsnių, kur yra nuoroda į 13 straipsnį, pagal kurį e, sprendimų prieimėjai turi atsižvelgti į gyvūnų gerovės aspektus. Ir mm, būtent sutartis yra pasakyta, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės. Taigi, toliau kalbant apie antrą pasiūlymą, dėl to, kad būtų suspenduojama galimybė pateikti tokį maistą į rinką, EFSA pasakė, kad mm, klonuotų gyvūnų, jų palikonių pateikimas maistui nekelia saugos pavojų, o gyvūnų geroviai nedaromas poveikis, jeigu gyvūnai auginami įprasiniais metodais. Dabar dėl ženklinimo būtų siekiama užkirsti kelią tokios technologijos platinimui, nes kai kas galvoja, kad tai, tokia technologija yra neetiška. Uh, Taigi ženklinimas padėtų užkirsti kelią tokiai technologijai, kuri laikoma neetiška, tačiau mes neturime galimybės atsižvelgti į tokius aspektus, nes mm, sutartyse e, nėra, mm, nėra tokių e, straipsnių. 43 e, yra dėl šiam mesūkio, 114 dėl vidaus rinkos, toliau dėl visuomenės sveikatos ir 169 dėl vartotojų informacijos. Visur yra kalbama apie kitus aspektus. 322 straipsnis, tai vadinamasis lankstumo straipsnis, yra vienintelis variantas, kurį mes galime panaudoti šiuo atveju. Čia yra teisinis pagrindas, kur kalbama apie tai, kad yra, gali, gali būti tam tikrų tikslų, pagal, dėl kurių um, sutartis nesuteikia konkrečių įgaliojimo institucijoms, tačiau jos turi galimybę naudoti specialią procedūrą. Taigi, Gerbimi parlamentarai, noriu pabrėžti, kad dėl ženklinimo, kuris nėra įtrauktas į pasiūlymą, komisija neprieimė tokio sprendimo, kad uh, klonuotų gyvūnų ar jų palikonių maisto ženklinimo negalima daryti ar neįmanoma užtikrinti. Um, komisija galvoja, kad eina kalba, pavyzdžiui, apie jautieną, šviežią jautieną, kuri pagaminta iš klonuotų gyvūnų palikonių. Jo ženklinimas galėtų būti įmanomas, jeigu būtų laikoma, kad tai yra tinkamas politinis variantas. Komisija nusprendė būtų naudinga parengti studiją ir po to vėlesnėme etape nuspręsti, koks būtų tinkamiausias variantas. Nesakau, tai vien tik tai, kad pasakyčiau, kad direktyvoje nėra jokių nuostatų dėl ženklimo. Aš tiesiog noriu pasakyti, ką mes komisijoje nusprendėme. Komisija kolegėliai nusprendė, kad reikia daugiau informacijos ir todėl buvo nuspręsta pradėti tą studiją ir vėlesnėme etape nuspręsti, koks būtų tinkamiausias kelias į priekį. Pirmininkė, pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tie sus, pasiūlymai susilaukė didelio sudomėjimo ir labai svarbu aš laikytis to teisinio pagrindo, kuris yra numatytas ES dirbti. Ir komisija nusprendė pateikti tokius teisės aktus aktų pasiūlymus, o aišku dabar jau teisės aktų lygybos institucijos nuspręs, ar reikia kažkokių pakeitimų. Mes galvojame, kad komisija laikėsi subalansuoto požiūrį ir aš labai tikiuosi, kad mano šiandienos paaiškinimai galbūt ir ne visiškai yra jums iki galo e, viską paaiškinantis ir, ir priimtini, bet bent aš tikiuosi, kad paaiškino, kodėl komisija pateikė tokius pasiūlymus. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ačiū komisijos nariui. Ar drįšiu bejoti, ar jūsų prezentacija iš tiesų mus nuramino ir tai parodo, užsiregistravusiu kalbėti skaičius, taigi diskusijų bus pakankamai didelio masto. Pirmiausiai dėl komisijos sprendimų susijusių su laisvos priekybos susitarimais ir atvertomis durimis šiam susitarimui, tačiau manau, kad kolegos apie tai pakalbės išsameu. Pradėsime kaip įprasta nuo koordinatorių. Pirmasis kalbės Petris Lyze, po to Linda McKevin ir po to kiti užsiregistravę kalbėtojai. Kaip manoma, trumpiau prašau kalbėti tam, kad visiems kolegoms liktų laiko pristatyti savo pozicijas. Dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė, ačiū Pone komisijos narė, mielas Antonijo Boržai, iš tiesų pakankamai drasu yra iš jūsų pusės pristatyti šią temą mūsų komitete. Dėkojame Jums už drąsą. Taip pat dėkojame už tai, kad komisijos narys, kaip žadėjo, laiku pateikė šį pasiūlymą. Buvo žadėta iki praėjusiu metų pabaigos tą padaryti. Taip pat žinau, kad Jūs komisijos viduje asmeniškai dėjote pastangas, kad būtų geriau atsižvel, labiau atsižvelgta į parlamento pagėdavimus. Norėčiau Jums už tai asmeniškai padėkoti, Jūs pagirti, tačiau prašau Jūsų supratimo ir e, dėl to, kad mūsų komitetas yra nusivylęs pateiktais pasiūlymais ir laiko juos iš tiesų <clears throat> gėdingais. Iš tiesų, netgi kolegos pateiktas pasiūlymas e, e, numato daug e, švelnesnės procedūras ir reikalavimus, nei iš pradžių siūlė taryba ir komisija kartu. Tas pasiūlymas atlikti papildomą tyrimą taip pat nėra pagristas. Klausimas, ar galima būtų įvertinti klonuotų gyvūnų vėlesnių kartų e, patiriamą poveikį aš kaip medicinį įsilavinimą turintis asmuo drįščiau to abejoti, ypač e, vėliais pasiūlymais susijusiais su klausimu, ar įmanoma identifikuoti klonuotų gyvūnų produktų naudojimą maisto grandinėje ir teiginys, kad neįmanoma to padaryti, mano nuomonė, yra visiška nesąmonė. Specialistai ir ekspertai mano kitaip, e, todėl aš e, atitinkamo teiginio esu nusivylęs. Taip pat laisvos prekybos susitarimas su <clears throat> jungtėmis valstybėmis, prekybos ir investicijų partnerystė šiame kontekste man nėra e, priimtinai pristatomas, nes tokiais pasiūlymais e, e, šis susitarimas bus tik tai sužlugdytas. Tuomenė tai laisvos prekybos sustarimas su jungtinėmis valstybėmis, taigi čia komisija turėtų pakeisti savo darybų strategiją, kuomet pastarį kartą lankėmės jungtinėse valstybėse prezidento Obamos atstovė tvirtino, kad mums reikėtų geriau auklėti savo piliečius. Mes turėtume ne piliečius čia auklėti, bet atstovauti jų interesams ir komisija turėtų apie tai aiškiai užsiminti jungtinių valstybių partneriams. Pasinis klausimas, kuris kyla, kodėl čia pasirinkta direktyvos formą, kuomet padėtis yra tokia sudėtinga, tai reikėtų patvirtinti kuo konkretesnės taisyklės, kurias būtų galima įgyveninti, todėl aš pasisakyčiau šiuo atveju už tai, kad būtų reglamentas tvirtinamas. Linda Makėjom dabar. Ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau dalybų delegacijoje per trialogus ir parlamentas tuo metu pasakė ne, nes mes manėme, kad pasiūlymas nesažiningas, nes jūs ką tik pakartojate tai, ką mes žinome kad etikos komitetas sako, jog tai yra neetiška, kad gyvūnai kentėtų. Ir vis dėlto komisija tuomet buvo pasirengusi ir dabar vis dar kalba apie tai, kad būtų galima leisti importuoti reprodukcinės medžiagas klonuotų gyvūnų į Europos maisto grandinę ir to neženklinti. Visų pirma, sėkla. Viskas prasidėjo nuo sėklų, sėklos importo iš, Sko, iš Škotiją ir buvo pradėtos diskusijos, ar tai legalu ar ne. Na ir gerai. Kitose šalise tuos gyvūnus e, klonuoti, jungtinės valstijose maisto gardinėje, po to mes jų sėklą e, importuotume, e, patalpintume tai maisto grandinėje ir mūsų rankos būtų švarios ir mes laikytumėmės aukštų standartų, ne? Kaip sakė Piteris Lyze, Prieš tris metus komisija sakė, kalbėjo apie atsekamumą, kad tai galima pasiekti. E, ta linkme pateikite kuklių pasiūlymų, o dabar nekalbate visą apie ženklinimą. Tai ne tik, jeigu būčiau ciniška, tai aš sakyčiau, kad kolegė galvojo, kad be ženklinimo nuostatų jie per Žemės ūkio komitetą tai prastums ir nereikės e, kalbėti su aplinkos apsaugos ir vieš, visuomenės veikatos komitetu apie tai. Mūsų įvairios partijos yra nepatenkinamos ir nemanome, kad tai yra sąžiningas komisijos pasiūlymas. Labai atsiprašau. Corinne Lepage. Merci, euh, merci, monsieur le président. Merci. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų komitetą. Aš galiu tik tai dar mm, labiau pantrinti tai, ką pasakė kolegos, kaip ir ponė Makavin, dalyvavau trilogė. Iš tikrųjų, daug nusileidome dėl to, ką norėjote, dėl to, ką, palyginus su to, ko nori Europos žmonės, komisarė, nei vienas Europos žmogus vartotojas neaprašo, kad jam būtų galimybė vartoti klonuotų gyvūnų mėsą. Iš tikrųjų, sakote, jeigu norit, kad ir brangu, nesvarbu, gali vartoti, bet tikrai reikia viską labai aiškiai pasakyti. Tai yra ne nėra techninis klausimas, tai yra politinis klausimas ir tikrai iš dviejų dal, dvigubai politinis. Mm, JAF yra, pavyzdžiui, ataskaita dėl laisvos priekybos, iš tikrųjų, ką jūs siūlote, tai iš tikrųjų net sumažinti mūsų saugiklius, net nesvaršius to. O kai Europa turėtų sumažinti savo saugos, maisto saugos standartus, saugumo standartus, tai tikrai ne, nepriimtina. Toliau po, politinis aspektas, demokratijos aspektas. Man atrodo, jūs turėjote pastebėti tai, kad iš tikrųjų buvo labai toks nemalonus jausmas susidaręs po vakarykščių diskusijų dėl modifikuotų, genetiškai modifikuotų organizmų. Europiečiai nesupranta, kaip taip gali būti, kad nežiūrint viso to, kad Europos parlamentas pasisako prieš, nežiūrint to, kad dauguma valstybių narių pasisako prieš, vis tiek yra norima leisti genetiškai modifikuotus organizmus ir vakar iki vidurnakčio reikėjo ginčytis, kad atsimtumėt jūs pasiūlymą. Iš tikrųjų, čia tas pats yra absoliuti, absoliutus pasipriešinimas visų frakcijų. Mes norime, kad būtų ženklinimas. Ženklinimas tai yra vartotojo teisė Europoje, tai yra įgyta teisė. Tai, ką jūs norite pasiūlyti, tai iš tikrųjų tų teisių sumažimas. Pirm, komisarė, leiskite man pasakyti, kad iš tikrųjų iš demokratijos požiūrė taško tai yra nepriimtina. Čia mes atstovavome Europos piliečiams, visų Europos piliečių interesams ir iš tikrųjų mes čia e, nesame tam, kad e, dirbtumėm vartotojams vardan interesų vienos ar kitos maisto grupės ar, ar kažkokio tai suinteresuotų šalių. Bet stasdymą. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos. E, ar visi girdite vertimą? Visi esame nusivylę e, pateiktų komisijos pasiūlymų. Jūs komisijos nariai išgirdote tris didžiausių frakcijų atstovų nuomonę, galėjo tik pritarti. Daug kolegų e, e, dėrėjosi dėl naujoviškų maisto produktų ir dėl klonavimo dalies ir tai, ką dabar taryba ir komisija pateikė kolegijos vardu iš tiesų yra visiškai neprimtina, kalbant apie atsiekamumą. Komisija 2010 teigė, kad tai yra įmanoma. Dabar atrodo, kad kai kurie jūsų kolegos e, komisijoje e, daug įtakingesni nei jūsų tarnybos ir jie teigia, kad atsakomumą užtikrinti neįmanoma. Peteris Lyzė to tarpu tvirtina priešingai ir aš jam pritariu. Kalbant apie ženklinimą ir žymėjimą, Europos parlamentui yra labai svarbu kad būtų patvirtintos aiškios taisyklės, nes buvo pasiektas sustrimas tarp institucijų, rengiant e, naujoviškų maisto produktų reglamentą ir dabar nuo jo yra nukrypstama. Jūs kalbėjote apie daugelį, e, kelis argumentus susijusius su gyvūnų gerovė ir šuverovės išsaugojimu. Ar būtų, įmanoma, galėtumėte patvirtinti, kad komisijos kolegijoje buvo pasit pasitelkti ir tarptautinės prekybos teisės argumentai ir būkštavimai dėl to, kad dėl atitinkamų pasiūlymų e, pateikimų nebus galima pasirašyti laisvos prekybos susitarimo su JAV. Taigi, ar buvo čia kitų interesų? Taip pat e, visa klonavimo direktyva e, jos apreptis galėjo tik tai E, kelioms gyvūnų rūšims, pavyzdžiui, e, lenktyniniams žirgams. Kalbant e, Toliau mūsų iškai nepriimtina, kaip elgiamasi su parlamentu dėl bendros sprendimo procedūros netaikymo. Čia parlamentas yra paprasčiausiai išjuokiamas ir mes raginame, kad komisija uh, pasirinktų ne direktyvos, o reglamento formą šiam dokumentui. Pone Liotart, aš nenoriu kartoti to, ką kolegos kalbėjo, minėdami prekybos argumentus. Ir aš esu nustebusi, kad jūs ginate čia komisijos pasiūlymą, nes aš manau, kad tipos, tą pasiūlymą parengė ponas Degichtis, o ne jūs. Ir, e, E, ir aš iš tiesų <clears throat> e, e, esu paspiktinusi, kad čia bandoma mums pristatyti šį pasiūlymą kaip jūsų. Jūs puikiai žinote, kadangi gerbėte ir laikotės etikos principų, puikiai žinote, kad 70 procentų Europos gyventojų pasisako prieš klonuotų gyvūnų produktų naudojimo maisto e, grandinėje ir e, <clears throat> taip pat e, turint omenyje, kad daug klonuotų maisto produktų, daug klonuotų gyvūnų produktų patenka maisto grandinė ne tiesiogiai, o iš tų klonuotų gyvūnų palikuonių. Tai noriu pasakyti, kad gaidžiai kiaušinių nededa, o <clears throat> klonuoti gyvūnai atitinkamai e, taip pat negali e, būti klonuoti, e, klonuotų gyvūnų produktai, netgi jeigu jie yra tų klonuotų gyvūnų palikonių, negali būti naudojami maisto grandinėje. Taigi galbūt galėtumėte mums E, paaiškinti, kodėl e, šio komisijos pasiūlymo visiškai neatsižvelgiama į parlamento poziciją ir kodėl to pasiūlymo rengimas užtruko ketverius metus. Galbūt jums paprasčiausiai reikėjo daugiau laiko, kad nustumtumėte parlamentą į nuošalį ir kodėl komisija pasirinko e, 325 vietos 114 straipsnio tiksliau 352. Galbūt komisija galėjo tiek pat pastangų padėti rengdama e, šio pasiūlymo turinį, o užuot imdamas to politinio spaudimo. Taigi aš siūlau pakeisti teisinį pagrindą 114 straipsnį vietoj 352 ir tokiu būdu e, atsižvelgti šiame pasiūlyme į vartotojų pageidavimus ir juos atspindėti. Ačiū uždėmesi, pirmininkas, ačiū. Steiksime žodį komisijos nariui Boržui tam, kad jis galėtų atsakyti į užduotus klausimus ir po to tęsime klausimų atsakymų ratą. Prašau. ECR frakcijai dar reikia suteikti žodį. Me... Ačiū. Pirminkė, norėčiau sulaužyti tą konsensus ir pritarti komisijai ir Lindai Makavan. Pirmiausiai pasakysiu, kad čia buvo neklonuotas gyvūnas ar e, sėkla iš Škotijos į Angliją atsiųsti. Pieno ūkininkas uh, iš Amerikos importavo sėklą į Škotiją, po to bulių paskirdė ir mėsą nusintė į Angliją ir nebuvo šimtų mirusių žmonių suvalgysių tą e, mėsą. Tokia klonuota medžiaga iš Amerikos jau metų metus yra importuojama ir, ir komisija sako, kad EFSA neturi problemų dėl maisto saugos. Jeigu kalbame apie tai, kad reikia uždrausti tuos dalykus, kur Amerikoje nėra visiškai jokio draudimo klonavimo, nėra jokio atsakamumo, tuomet pradėsime prekybos karą e, ir mūsų, iš mūsų e, nosies tekės kraujas. Tai nebus nieko panašaus kaip bananų karas. Tai bus vaikų žaidimas, jeigu pradėsime karą dabar dėl mėsos. Visi atrodo sako dabar, kad jie atstovauja piliečius, kurie priešinasi klonavimui. Aš kalbėjausi su tūkstančiais piliečių kaip parlamentaras. Ir ne vienas niekada man nepaminėjo klonavimo problemos. Galbūt Škotijoje dėl to nesijauna, tačiau ne vienas to nepaminėjo. Jeigu EFSA, kaip ekspertai, sako, kad tai nėra maisto saugos problema, tai aš esu visiškai linkęs pritarti, drausti e, E, klonavimą, tačiau ženklinimas ir atsakamumas yra visiškai absurdas. Aš džiaugiuosi, kad komisija turėjo drąsos e, pasisakyti būtent prieš jūsų tuos principus ir apsakyti, kad mums nereikia to, e, to ženklinimo. Taigi dabar žodis komisarui. Pone pirminkė, turime dvi priešingas stovyklas. Vieni mus apibūdino drąsiais. Nežinau, ar turėčiau to džiaugtis, ar jaustis susitaikeliškai, bet nes kartais reikia kartais truputį atsitraukti ir e, apsispręsti, ar esi drąsus ar ne. Tačiau iš karto noriu pasakyti aiškiai, kad jeigu yra ženklinimo nuostata, tai ji yra ne tam, kad spręstų saugos klausimą. Jeigu kažkas yra nesaugu, tai mes tai draudžiame, mes jo neženkliname. Jeigu turime agentūrą Europos Sąjungoje, kuri turi teikti mokslinius sprendimus, mokslinius patarimus dėl saugos, ką turėtų daryti komisijos narys? Ar turi visada kreiptis į EFSA, ar kai suoma uždrausti neonikotinoidinus, nes jie padeda mažėti populiacijos mažėjimui, tai aš panaudoju tą nuomonę. Jeigu pateikia nuomonę, kuri yra politiškai nepopuliari, aš jos atsisakau. Negalima rinktis iš menių ką, tą, iš to, ką siūlo EFSA. Jeigu EFSA kažką pateikia, mes turime atsižvelgti į tai priimdami politinius sprendimus. Dabar mes, pavyzdžiui, atsižvelgėme jų nuomonę ir blokuojame kai kurie savo eksportą, panaudojami politikus, politinius e, svarstymus. Taigi ženklinimo klausimas nėra susijęs su maisto sauga. Tai būtų pats e, prieštaravimas terminų. Mes ženkliname tą produktą, nes jis yra nesaugus. Jeigu jis nesaugus, tai mes jį draudžiame. Yra argumentų ir už, ir prieš ženklinimą. Žinoma, yra skirtumas tarp pirmos kartos šviežios jautinos ženklinimo ir kitų kartų ženklinimo. Yra ir kainos skirtumas ženklinant tiesiog vieną mėsos rūšį ar kitas mėsos rūšis. Žinoma, yra kainos skirtumas. ką aš pateikiau kolegijai, tai yra įvairios galimybės, kurios yra įmanomas dėl paties ženklinimo. Ir kartoju, kolegija visiškai neužvėrė durų ženklinimo klausimui. Tai yra sudėtingas klausimas, kurį reikia dar patirinėti ir ateityje galbūt kolegija ir priims pasiūlymus susijusius su ženklinimu. Tačiau šiuo metu to neįmanoma padaryti. Dar vienas argumentas. Ar galime ženklinti kažką, ko atsakomumas pagristas yra vien tik tai dokumentais? Taip yra daug sunkiau negu vien atlikus mokslinį testą. Tačiau yra situacijų, ar ypač GMO išvesniuose produktuose, kur atsakomumas su, su, yra pagristas vien dokumentais tai, tai yra įmanoma. Aišku, reikia suprasti, kad jeigu įtrauktume ženklinimą net pienui, tai būtų daug sunkiau, nes e, pienas maišomas tiek klonuotų, tiek neklonuotų e, gyvūnų. Klausimas buvo užduotas apie TTIP. Aš viešai protokolui sakau, taip, yra politinis įsipareigojimas pasiekti susitarimą tiesa, kad komisijos siekis yra rasti sprendimų e, problemams, bet, kaip sakiau, ne bet kokią kainą. Ir prekybos sustarimas e, transatlantinis nebuvo lemiamas, sprendžiant įtraukti ženklinimo nuostatas ar ne. Net jeigu, kalbant apie šviežią jautieną, kai yra transatlantinis eksportas, yra atskiri kanalai e, eksportui į Europą. Galima susijęti tam tikrą nuostatą e, toje sutartyje. Aš esu vienas iš komisijos narių, kuris aš e, sakau, kad pritariu tai sutarčiai, bet ne bet kokią kainą, įskaitant ir E, mūsų GMO teisės aktus. Mes leidžiame tos GMO, tam jie yra teisės aktai. Kam reikalingi, reikalingas ženklinimas GMO už tai, kad mes juos leidžiame. Jeigu mes jų neleistume, tai nereikėtų ir ženklinti. O parlamento patvirtintas ir tarybos patvirtintas e, teisės aktas e, sako, kad galima tam tikromis sąlygomis leisti importuoti GMO ir juos kultivuoti. Na ir atsakant poniai Lapaž, aš esu nustebęs, kodėl mes siūlyme, e, pasiūlymą dėl kultivacijos, auginimo, e, per planetas jį patvirtino ir valstybės narės gali apsispręsti, ar leisti gėmo auginti ar ne savo teritorijoje. Ir nors 25 šalis pasisako už ir niekas nėra prieš, e, pasiūlymas yra blokuotas ir aš esu didžiai nustebęs e, dėl jūsų komentaro dėl e, GMO teisės akto. Gerai. Dabar perskaitysiu užsiregistravusių kalbėti kolegų pavardės. Komisijos narys, galėčiau dar pridurti kai ką buvo minėtas teisinis pagrindas, nes tai yra labai svarbus. Tikrai nėra jokių paslėptų motyvų <clears throat> susijusių su teisiniu pagrindu dėl vieno ypatingo pasiūlymo aspekto. Tai yra su rinkodara susijusiu aspektu. Man būtų daug labiau patikę, jeigu būtų pasirinktas 114 straipsnis kaip teisinis pagrindas dėl jūsų minėtų priežasčių, e, kadangi dabar parlamento dalyvavimas nėra e, toks visapušis, visapusiškas kaip pagal 114 straipsnį. Ir po to, kai mes pasikonsultavome su teisės tarnyba, tai yra techninio pobūdžio klausimas, nors mes ir norime, kad jis būtų politinio pobūdžio klausimu. Ir <clears throat> Todėl 114 straipsnis buvo pasirinktas todėl, kad buvo siekima užtikrinti bendrosios rinkos funkcionalumą. Šiuo metu nėra Europos Sąjungoje klonuotų gyvūnų arba jų palikuonių rinkos, todėl komisija nenori patvirtinti jokių teisės aktų, kuriais būtų iškraipyta bendroji rinka ir todėl uh, E, oficiali e, techninė teisės tarnybos pozicija buvo tokia, kad nėra prielaidų taikyti 114 straipsnį ir politinių požiūrių čia būtų galima ginčytis, tačiau teisinių požiūrių mes turim, turime elgtis taip, kaip siūlo teisės tarnyba. Perskaitysiu dabar kolegų pavardę susiregistravusiu Rodberin, Kukovic, Morkūnaitė, Steinson Šliuter. Ir Kalembach Estrela Okūny Dėvis Gutierės Kortinis. Ar ką nors praleidau? Atrodo ne, taigi baigiame šį kalbėtojų sąrašą ir siūlau nekalbėti ilgiau nei po minutę, nes kitaip nebus galimybės išklausyti atsakymų į klausimus. Taigi, Na, per vieną minutę tikrai nieko prasmingo negalim pasakyti, nieko nekalbėsiu apie teisinį pagrindą, neturime tam laiko, galbėjote. Galėjote būti drąsesnis arba jūsų tarnybos galėjo būti drąsesnis, noriu pakalbėti apie vieną dalyką. Niekas nekalba čia apie maisto saugą. Ir aš nenoriu abejoti e, EFSA sprendimų kokybę, nors <clears throat> galima būtų tą padaryti, tačiau kitų laikų mes kalbame e, ne apie maisto saugą, o apie visuomenės pritarimą. Aš rengiau du teisės aktus, pirmiausiai prieš 15 metų dėl naujoviškų maisto produktų ir ne per seniausiai dėl naujoviškų e, kosmetikos priemonių. Tam buvo kalba apie ženklinimą ir žymėjimą ir tą ta reiktų padaryti, pavyzdžiui, nurodant atitinkamą informaciją ant kosmetikos gaminių, jeigu jiems gaminti buvo atliekami bandymai su gyvūnais. Aš kaip parlamento narė negaliu e, savo rinkėjams pasakyti, kad oi, man patinka klonuotų gyvūnų naudojimas maisto grandinėse. Trijonui Stevenson ar pasakyti, jungtinėse valstijose laikoma skirtingos pozicijos. Jungtinėse valstijose manoma, kad e, vėžį sukeliantis hormonai turėtų būti eksportuojami Europą. Mes su to nesutinkame, taip pat ir nesutinkame dėl e, klonavimo ir palikti tokius atvirus e, klausimus e, kaip žymėjimas arba sėklos importas, manau, kad yra jokinga ir komisija turėtų imti žingsnių, kad padėtis būtų pakeista. Pirmkas, ačiū, žodis Macai Kukovič. Gospod komisar Borg, da ste pojasnili. Ačiū pirmininkui, ačiū komisijos nariui Boržui už patiktus paaiškinimus. Turiu tik minutę, taigi pasakysiu štai ką. Šiandien turime technologinių priemonių, tačiau genetika ir e, <clears throat> vaistų gamybos pramonė mus lenkia iš kairės ir dešinės. Ir, e, Europos e, vystimosi taryba šiuo metu e, teigia, kad e, pats sudėtingiausias dalykas yra administruoti duomenis ir labai daug pastangų yra tam padedama. Kalbant apie prekybos ir investicijų partnerystę su JAV, noriu paklausti jūsų štai ko. Kas be genetiškai modifikuotų organizmų ir klonavimo yra susiję su maisto sauga ir sveikatos apsauga šio sustarimo kontekste. Ačiū, ponė Markūnėtė. Ačiū pirmininkė, dėkui komisarui. Nors šiandieną mes kalbam ir, ir tema skirta klonuotams gyvūnams, bet aš pabandysiu surizikuoti ir, ir užduoti kiek kitokį klausimą iš dabartinių ES aktualijų. E, turiu minti afrikinį keulių gripą. E, Lietuvoje mano šalyje užfiksuoti keli šio gripo, e, šio maro atvejai ir įtariamasis užkrato nešėjas e, yra ne iš ES valstybės, iš Baltarusijos, manoma, kad tai šernai. Ir dėja pati Baltarusija, iš kurios plinta užkratas, o taip pat Rusija pradėjo riboti kiaulienos iš beveik visos ES importą. E, norėčiau jūsų paklausti, komisarė, ką jūs manote apie tokias neproporcingas Rusijos ir Baltarusijos ribojančias priemonės. Žinau, kad jūs turėjote jau e, tam tikrą poziciją, gal galėtumėt pakomentuoti, kokie yra, e, žodžiu, gal, gal yra kažkokių naujų, naujos informacijos ir kokios pagalbos būtų galima tikėtis Lietuvai kovojant su, su šita problema, nes tai, ką jau mes darom, ir tvorų statymas, ir, ir šarnų naikinimas, ir visi kiti dalykai, jau, jau e, kainuoja nemažai tiek finansinė prasme, tiek bio įvairovės prasme. Tai dėkui Jums. Vielen Dank. Margarita. Margarita Auken. To spørgsmål. Det ene, det er øh, om... Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis susijęs su apibrieštimis e, naudojamos tik tai klonuotų gyvūnų, bet ne jų palikonių apibrieštis. Jūs iš tiesų nerodote didelio pasitikėjimo Europos piliečiais, piliečiais jeigu jiems kyla problemų susijusių su gyvūnų gerovė ir jų teisėmis. Ir e, jeigu piliečiai nenori tų gyvūnų paprasčiausiai valgyti, tai e, jūs apie tai negalvojate, jūs galvojate tik apie gamybą. <clears throat> tiksliau neatsižvelgėte į gamybos aspektą, gal, kalbėdami apie klonuotų gyvūnų mėsos ženklinimą. Tai tikrai nėra solidus, solidi pozicija. Noriu pabrėžti vieną aspektą susijusi su darybų sustabdymų. Herald Tribune spausdino straipsnį, kuriame teigiama, kad valstybės narės turinčios pramoninių interesų Latino Amerikoje, čia atitinkamos pozicijos, blokuojančios mažumos pozicijos laikosi. Taigi mes turėtume įvardinti tas valstybės narės, aiškiai kalbėti apie skirtingus interesus savo diskusijose ir nereikia taip abstrakčiai apie viską diskutuoti. Karin Kadenbach dabar. Labai ačiū. Dagmar Rodberint jau kalbėjo, kad mes nekvestionuojame EFSOS teiginių, e, tačiau turime atsižvelgti į gyventojų lūkesčius ir apklausų duomenimis remiantis 81 procentas europiečių mano, kad uh, klonuotų gyvūnų naudojimas maisto grandinėje nėra pakankamai ištirtas ilgalaikio poveikio sveikatai ir uh, <clears throat> žmonių saugumui bei uh, kitų uh, grėsmių atžvilgių ir uh, ilgalaikio poveikio vertinti šiuo metu neįmanoma, taip mano piliečiai. Tai reiškia, kad mūsų piliečiai iš esmės pasisako prieš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių naudojimą maisto grandinėje. Aš noriu pasakyti, kad pramonė priešinasi pasiūlymui ženklinti dėl to, kad puikiai žino, kad jeigu tie produktai maisto bus atitinkamai ženklinami, tai žmonės jų nebepirks ir e, e, būtent dėl to raginama e, ženklinimo ir etiketavimo nedelsiant dar nepradėti taikyti, o ne grostet. Ačiū, aš noriu išreikšti pasipiksinimą. Aš nesuprantu, kodėl komisarės laikotės tokios pozicijos. Vartotojai pasisako prieš bet kokį gyvūnų klonavimą ir dabar, kai kalbama apie tokius priekybinius karus, ar iš tikrųjų Europa yra tokia silpna, kad ji turi leistis, kad jai primestų bet ką. Nesuprantu, kaip komisijos kolegija taip gali elgtis kitaip visiškai, kai na, kalba apie partnysės sutarimus su rečiomis valstybėmis, taip pat ir su JAV. Kaip jūs norite? norite, kad e, iš tikrųjų per rinkiminę kampaniją mes rinkėms paaiškintumėm, kad Europa yra tokia silpna, kad ji krenta ant kelių e, santykiuose su JAF e, ir yra pasirengusi susitaikyti su, su, su, su bet kuo. Tai nepriimtina. Europos vartotojai nenori gyvūnų klonavimo. Ačiū, Fransos Grostet, Lytė Strela dabar. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, onde... Ačiū pirmininkė, komisarė. Kai kas, mm, kolegos gal išvelgia drąsą, aš tai išvelgiu arogantišką elgesį iš, iš komisijos, iš tarybos, vertinant parlamento poziciją. Europos parlamentą išrinko Europos žmonės. Uh, jo pareiga yra ginti piliečių interesus. Ar jūs galvojate, kad piliečiai sutiks su tuo, ką jūs dabar tik pasakėte su jūsų paaiškinimais? Tikrai ne. Jūs esate sveikatos komisaras. Jūs turite ginti vartotojus. Kaip jūs galite ateiti pas mus ir sakyti, kad nereikia jokio ženklinimo, kadangi tai yra pernelik sudėtinga ir brangu? O kaip su piliečių teisėmis? Mm, ypač teisė informacija, teisė sveikata. Neženklinimas mm, pakeis kažką, tai kai nekalba apie mūsų priekybos sutarimą su JAV. Jis yra svarbus susitarimas, tačiau kas yra svarbu, tai svarbu yra, kad būtų viskas aišku kad nebūtų taip, kad yra didžiuliai draudimai um, importui iš ES, kito tarpo kitoms šalims tokių draudimų nėra. Kris Deivis man kila problemų dėl sveikatos klausimų ir dėl moralinių klausimų, dėl planavimo, viskas susivedė į moralinius dalykus. Jūs sakėte, kad 9 iš 10 klonuotų gyvūnų neišgyvena. Žiūriu į Britų informaciją, kur pasakyta, kad klonuoti gyvūnai labai kenčia ir po to miršta dėl įvairiausių sveikatos sutrikimų, dėl um, to, kad per nelik didelio svorio gimsta ir, ir motinoms didžiulės problemos problemos yra um, atsivedant jauniklius ir um, yra paskui įvairios problemos su uh, cukros kiekimi ir taip toliau. Taigi, kaip taip gali būti, kad yra taip nedekvačiai teikimi pasiūlymai atsižvelgus į paskutinius pasikeitimus ir naujas informaciją? Kolegė Gutierrez Cortines dabar. Yo voy a ir en otra dirección. Yo estaba de shadow cuando fue rechazado en el Consejo y no se llegó a un acuerdo con el Parlamento. Dalyvavau tame sutikime, kai nebuvo susitarta tarp tarybos ir parlamento dėl ženklimo. Aš atsimenu, aš nežinau dabar to naujo pasiūlymo esmės, tai aš negaliu dabar jo konkrečiai kritikuoti, bet aš atsimenu, kad tada buvo labai rimta problema. Nes. Uh, neįmanoma pasakyti, ar gyvūnas yra klonuotas, kai yra jau praėjusios pasikeitusios dvi, trys kartos. Neįmanoma pasakyti, ar tai yra pirmos, antros, trečios kartos palikuonis klonuoto gyvūno. Mm, klonuotų gyvūnų neįmanoma išanalizuoti molekulinių lygmenių, nes tai nepasi, nesimato iš testų, neaišku, ar jie yra vakcinuoti ir taip toliau. Taigi klausimas yra daug sudėtingesnis. Mes turime teisę reaguoti taip pat ir atsižvelgdami į visuomenės nuomonę ir emocijas. Sakote, kad vyksta Mm, priekyba sėkla tarp uh, kai kurių valstybių ir trečių šalių ir tas vyksta jau daugelį metų. Nelengva viską išsiaiškinti ir įrodyti, kad ir kokia skaidri būtų sistema. Tai. Zu antworten. Jadov. Labai ačiū dabar steiksiu žodį komisijos nariui. Steigdamas galimybę atsakyti klausimus. Atsiprašau, kad turėsiu grįžti prie tam tikrų koncepcijų. Kartais naudojamės tais pačiais žodžiais, tačiau jų prasme yra kitokia. Buvo nuorodos į maistą iš klonų, klonuotų gyvūnų. Maistas iš klonuotų gyvūnų yra uždraustas. Ne, bet gal ne visi žino tai, nes turbūt nebūtų tai e, buvę išsakyta. Bet taip pat <clears throat> sutinku su ponia Rodberint, kad tai nėra maisto saugos klausimas. Nors ir antrojo raundu buvo tam tikrų abejonių, ar iš tikrųjų nėra maisto saugos kokių tai elementų pavojų. Bet tikrai tai nėra maisto saugos klausimas. Jūs galite sakyti, bet politiškai žmonės galvo, kad tai yra maisto saugos klausimas. Gerai, tada galime atsižvelgti į politinius aspektus, mm, galime ignoruoti techninius elementus, galime ignoruoti techninės rekomendacijas ir imtis ir visokių demagogijų, kas yra maisto sauga ar kas nėra maisto sauga. Man atrodo, neturėtumėm žengti tuo keliu. Čia mes turime atsižvelgti, aišku, į mūsų sprendimų padarinius. Bet nebūtinai populiarusis sprendimas yra geriausias. Taigi, jeigu mes žinome, kad maisto saugos čia problemų nėra, tai mm, reikia tai ir aiškiai pasakyti, nors visuomenė galbūt plačioji visuomenė ir galvoja, kad yra kitaip. Ir aišku, paskui populiarus argumentas yra, kad vis, vartotojas turi teisę žinoti, iš kur yra tas maistas ir žinoti, ar tai yra iš tiesiogiai klonoto gyvūno, ar iš palikonių klonoto gyvūnų. Ir klonoto gyvūnų palikonių produkciją galima uh, priekiauti, todėl buvo ženklinimo klausimas ir visos tos problemos. Netgi kai kalbame apie ženklinimą, mes kalbame ne apie klonuotus gyvūnus ar maistą iš klonuotų gyvūnų, bet visuomet kalbame apie klonuotų gyvūnų palikuonis. Ir tada, aišku, klausimas ties, kur susuojame. Pirmą kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą. Dabar dėl gyvūnų gerovės klausimo. Taip, tai yra gyvūnų gerovės klausimas. Ir čia yra du svarbiausi pagrindiniai faktai, kodėl mes draudžiame klonavimo techniką. Vienas yra tai, kad yra mm, visų tų mm, nenormalių dalykų, mm, visų apsigimimų, tai yra ir tiek reikia atsižvelgti į tai, kad e, norint turėti vieną normalų planuotą gyvūną, reikia devynis e, sunaikinti. Tai aišku, yra gyvūnų gerovės klausimas ir elgesio su gyvūnais klausimas, o ne maisto saugos klausimas. Turiu e, Jūs patikinti, kad mm, komisija, nebuvo tokios mąstymo krypties, kad reikia, padaryti, kad reikia sudaryti priekybos investicijų sutarimą, tą partnerystę su JAV, kokios bebūtų pasiekmes. Iš tikrųjų yra politinis pasikeimas, yra politinė valia sudaryti tokį susitarimą tam tikrų metų ateityje, bet aišku, parlamentas turi patvirtinti tai. Uh, Mm, taigi komisaras atsakingas už dėrybas dėl susitarimo su JAF turi turėti omenyje, aišku, ir tai, kad mm, tą susitarimą turės patvirtinti taryba ir pats parlamentas. Manęs teiravosi, kokiu, būtų iš, kokiu yra iššūkių diskusijose dėl uh, TTIP, dėl prekybos investicijų susitarimo su JAF. Iš mūsų pusės nes, aišku, kitos pusės um, um, dalykai mūsų neliečia. Taigi dėl maisto saugos mes reikalaujame, kad uh, JAV uh, sutiktų su, uh, priimti mūsų pasterizuotą produkciją. Žinote, mūsų pasterizuotas pienas nėra laikomas pakankamai pasterizuotų JAV Taip pat yra ES jautienos importo klausimas į JAV. Praėjus 13 metų nuo galvijų kempinlygės, kaip žinote, vis dar yra draudimas. Um, iš JAV pusės uh, neleidžiama importuoti jautieną iš ES, tačiau um, JAV pažadėjo tą draudimą panaikinti mm, ir kongrese jau yra galutinis sprendimas, tik aišku, tam prireiks ilgesnio laiko. Um, kad būtų tas draudimas panaikintas galutinai. Na ir aišku, dar yra klausimas dėl vaisių ir daržovių importo iš JAV, kuomet jie yra apdoroti pesticidais, kurie yra draudžiami Europos Sąjungoje. Tai yra toks klausimas ir aš viešai esu pareiškęs, kad mano manimu tikrai būtų labai sunku padaryti kompromisų dėl mūsų GMO reglamentų ir teisinių nuostatų tais klausimais. Žinote, yra įvairių mąstymo e, krypčių dėl GMO abiejose pusėse Atlanto, tiek Amerikoje, tiek, pietų, tiek Šiaurės, tiek Pietų Amerikoje. Dar turime laiko papildomiams klausimams, jeigu būtų papildomų klausimų, manau, galime tą laiką panaudoti. Visi kalbėjo trumpai, matau iškeltų rankų. Pana, aber bitte, als Berichterstatterin. Pane Pana. Frau Pavanova. Thank you, President. Uh, I will put a stupid question. Ačiū pirmininkė, užduosiu kvailą klausimą. Mes draudžiame klonuotus gyvūnus, tačiau tuo pat metu mes norime ženklinti jų palikonių, iš jų palikonių pagamintą maistą. Kam mes naudojame klonuotus E, gyvūnus ir kam naudojama jų palikonis. Jeigu draudžiame klonuotus gyvūnus, kodėl reikia ženklinti jų palikonis? Aš nematau čia prasmės. Aišku, pramoniai tai prasminga, tačiau man tai atrodo didelis melas piliečių atžvilgių. Mes leidži, draudžiame klonuoti gyvūnus, tačiau leidžiame naudoti jų palikonis. To mes žmonių akise neapginsime tų žmonių, kurie už mus balsus, balsuos po keturių mėnesių. Reikia protingo paaiškinimo, nes jūsų paaiškinimas netinka. Žmonės jo nepriims. Ačiū. Linda McGavin. Struenui norėjau pasakyti, kad e, tu nesvartai arba neteisingai paaiškinai mano pasisakymą. Aš nekalbėjau apie maisto saugą, apie, bet apie gyvūnų gerovę. Jeigu mes sakysime, kad Europa laikosi aukštos moralės pozicijų ir draudžia klonuoti gyvūnus dėl to, kad tai yra žiauru, tai tuomet nesažininga leisti klonuotų gyvūnų sėklą importuoti iš Junktinių valstijų. Ir to, tos technologijos nauda pasinaudoti gaminant maistą. Būtent tai aš sakiau. Aš puikiai žinau, nuo ko viskas prasidėjo ir dėl to aš prieštarauju. Komisija kalbėjo apie embrionus, ne apie reprodukcinę medžiagą. Taigi dar kartą mes kalbame apie problemą, tačiau nieko nedarome dėl jos ir to žmonės nesupras. Aš sakau, kad tai yra žiūrų ir mes nenorime tokio maisto valgyti e, Europoje arba turime priimti tai. Tačiau neapsimeskime, kad mes kažką darome ir neapsimeskime, kad turime aukštus gyvūnų gerovės standartus, tačiau tokią praktiką vis tiek leidžiame. Ačiū, Dagmar Rodberant. Kodėl kas nors turi apsimetinėti, kad mes galvome apie gyvūnų gerovę, nes niekas komisija nesirūpina tuo. Galbūt jūs, komisarė, tačiau turbūt jūs vienintelis, daugiau niekas tuo nesirūpina. Galbūt e, kartais tuo pasidomi žemės ūkio kolega bet 10 procentų laiko. Tiesą sakant, pasiūlymas dėl bendro sprendimo labai kvailas. Sako, kad draudžiame klonuoti, pateikti į rinką. Klonuoti gyvūnai yra vertingi, jie kainuoja tūkstančius. E, niekas jų juk neskers pateikti jų mėsą. Kalbame apie palikonis ir produktus iš palikonių. O čia, sakome, galime Reikia užtikrinti, kad maisto produktai iš trečiųjų šalių gali būti pateikti į rinką ir taip toliau. Kodėl nerašote visko, ką turite galvoje? Mes, prašykite, kad mes neprieštaravome, kad būtų klonuotų gyvūnų palikuonių produktai būtų iš jungtinių valstybių būtų teikiami į ES. Tada mes užtikrinsime, kad piliečiai tai žinotų. Ir norėčiau pamatyti nors vieną vyriausybę, kuris sutiktų su tuo priekybos susitarimu, iš karto jis būtų nužudytas, bent jau vien dėl šios priežasties. <laughs> no, Mr. Stevens. Well, Chairman, I'm grateful. Panas, panas Linsna, pirmininkė, aš dėkoju Linda ir Dagmar, nes jos patikslino būtent tai, ko klausia komitetas. Konsensusas yra, yra tas, kad reikia uždrausti visą mėsą, visus pieno produktus ir visus sėklos, visą sėklos importą iš Amerikos. Nes Amerikoje jie visiškai nekontroliuoja klonavimo, nėra atsekamumo, o jūs sakote, jeigu mes reikalausime ženklinti, jie to negalės laikytis, tokio reikalavimo bus priekybos barjeras, prasidės priekybos tar, karas ir Dagmar, jeigu pasakys savo rinkėjams, kaip jums patiktų, jeigu amerikiečiai uždraustų Mercedesus ir BMW, jeigu jie man pasakytų, kad uždrausime škotišką viskį, na, aš nežinau, jeigu pamename bananų karą, jie uždraudė didžiulį sąrašą atsitiktinių produktų iš Europos. Tai buvo baisu. Tada tas prekybos karas truko daug mėnesių, kol buvo baigtas. Tuo pagrasins Amerika. Jūs prašote visiškai tai uždrausti, nes jie atsikamumo jokio neužtikrina, jie leidžia gyvūnus klonuoti, ir reiškia, jeigu nori pabandyti atsekti nuo palikonių e, klonotų gyvūnų, kad būtų galima tai paženklinti, tai amerikiečiai negalės tokių reikalavimų laikytis ir reikės visus produktus iš Amerikos uždrausti. E, na, turime vieną reakciją iš Dagmar Rotberend, nes ją buvo kreiptasi, leidžiu jai pasisakyti ir po to viskas. Aš žinau, apie ką kalbu. Kai kalbėjome apie gemio e, produktus, mes norėjome juos e, atsakomumo, bet jie sakė, mes negalime jų atskirti. Mes sakome, jeigu jūs net negalite to atskirti, tai jūsų problema. Ir tada stebuklas įvyko, jie sugebėjo atskirti, kas yra gemo, kas ne. Ir jie gali padaryti tą patį su klonuotais gyvūnais. Žinau, kodėl kalbė apie prekybos karą. Aš žinau, kad Junktinės valstijos dar naudoja penkis hormonus e, galvijose. O Europos mokslininkai sako, kad trys iš tų penkių sukelia vėžį. Ir e, kelia problemų jauniems organizmams nuo 14 iki 16 amž metų amžiaus. PPO mes pralaimėjome, tačiau mes savo prieštaravimus e, išlaikėme. Mes mokėjome vadas e, dėl tų prekybos sustarimų per PPO, tačiau mes laikėme savo principo. Ir šiuo atveju mes turime prašyti, reikalauti, kad amerikonai, amerikiečiai kažką darytų taip pat, kodėl mes viską tik tai turime daryti. Ačiū. Karen Kadenbach. Von der Dagmar sagt sie in Wirklichkeit, they will be able to label. Und Man atrodo, kad Dagmar daugiausia kalbėjo apie ženklinimą, o klausimas yra, jeigu jie nepritars viskam, ko mes reikalavome, tada kils prekybos karas. Mes tiesiog norime, kad vartotojai galėtų patys apsispręsti, ar jie nori pirkti tokius sprogus ar ne. Ir ženklinimas tam reikalingas, jis yra įmanomas. Tokie argumentai neteisingi. Mums reikia, kad e, vartotojai galėtų pasirinkti, o tai galima padaryti tik tai rengdamis informaciją. O tam reikia ženklinimo. Dabar tačiau jau tikrai baigiame išklausyti visus klausimus ir kolegų argumentus bei komentarus. Taigi pabaigai stiksiu žodį komisijos nariui. Ačiū už diskusiją ir atvirą pasikeitimą nuomonėmis, švelniai taip jį pavadinsiu. Žinoma, aš jūsų poziciją pasižymėsiu ir ją perduosiu komisijai, kolegijai ir jūs galite mane pacituoti, kad tikrai nesame pasirengę jokių kompromisų daryti dėl maisto saugos, tai yra raudonoji linija. Ir žinoma, jungtinės valstijos taip pat gali turėti savo raudonasias linijas susijusias su maisto sauga. E, Pone Rodberent yra teisi, teikdama, kad negalime kelti, kelti grėsmės savo piliečių uh, saugumui, vien tik tai siekdami pasirašyti prekybos susitarimą su jungtėmis valstybėmis. Žinoma, tas prekybos susitarimas e, daug naujų galimybių atveria taip pat ir galimybę kurti nors darbo vietas, tačiau jo tikrai nesieksime bet kokią kainą. Žinoma, mes turime ieškoti problemų sprendimo būdų, stengtis pasirašyti <clears throat> transatlantinį prekybos investicijų partnerystės sustarimą, tačiau ne bet kokią kainą pasiūlymas neįtraukti ženklinimo nebuvo susijęs su e, laisvos prekybos susitarimu su JAF. Noriu padėkoti ponė Rodberint už šios pastabos dėl mano susidomėjimo gyvūnų gerovę vis didėjančių ir e, jis yra visiškai suprantamas, nes e, iš dalies jis e, priklauso mano įgaliojimų sryčiai, tačiau tai nereiškia, kad kiti komisijos nariai nėra suinteresuoti gyvūnų gerovė, ypač turint omenyje, kad šis klausimas įtraukiamas į komisijos darbo atvarkį. Dalyvau šiandien šalia manęs pastate viename iš atitinkamų <clears throat> susitikimų ir jame dalyvavo e, taip pat e, ir įvairūs nevyriausybinio organizacijų, kitus interesuotų šalių ir organizacijų atstovai ir gyvūnų gerovės klausimo svarba vis didėja per tos 18 mėnesių, kai pradėjau, nuo to laiko, kai pradėjau dirbti komisijos nariu, pradėjome sutarties pažeidimo procedūros prieš atinkamas šalis, kurios nesilaiko gyvūnų gerovės patvirtintų taisyklių, nepaisant 3-4 e, metų perinamo laikotarpio, neperkeltinkamos direktyvos nuostatų. Ir kaip žinote, komisija <clears throat> svarsto e, taip pat ir galimybę e, nukelti draudimą pardavinėti kosmetikos produktus, kurių gamyboje buvo naudojamasi bandymai su gyvūnais, tuo tarpu aš laikiausi aiškios pozicijos, kad nereikia nukelti šių e, kosmetikos gaminių <clears throat> draudimo įsigaliojimo laikotarpio. Taigi aš laikausi čia aiškios pozicijos. E, e, tai turiu apgailestauti, kad nepradėjome dabar diskusijų dėl bendros teisės sistemos susijusios su gyvūnų apsauga, nes tokios diskusijos reikia. Kalbant apie <clears throat> klonuotų gyvūnų naudojimo maistui, dar kartą noriu pabrėžti, kad e, jeigu bus padintas šis pasiūlymas, klonuotų gyvūnų nebus galima naudoti maisto grandinėje, tik tai klonuotų gyvūnų palikuonių mėsa galės būti naudojama maisto grandinėje. Probleminis klausimas yra susijęs su tuo, ar turėtume tokią, pavyzdžiui, e, jautiną E, klonuotų gyvūnų palikonių atitinkamai ženklinti galbūt pirmosios kartos. Ir aš noriu priminti, kad šis klausimas nebus dabar sprendžiamas, noriu tik tai pacituoti gruodžio mėnesio komisijos posėdžio protokolą, kad Komisija, bendrabaudama su Žemės ūkio generaliniu direktoratu, užsakys atitinkamą tyrimą, neužbėgdama už akių šio tyrimo rezultatų, nei šio pranešimo gautiems nuostatoms, nei gautiniam komisijos kolegijos sprendimo. Aš tik tai e, dar kartą pakartoju tai, ką mes e, jau nusprendėme, aišku, neužbėgant už akių parlamento pasiūlymams šią temą vėlesnių laikų, kurie galbūt bus pateikiami. Pirmininkas, ačiū. Baigiame šias diskusijas. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisijos nariui, <clears throat> taip pat ir diskusijų dalyviams. Diskusijų dalyvių skaičius aiškiai parodo, kad didžioji mūsų komiteto dalis nepritarė komisijos pateiktam pasiūlymui, kritiškai jį vertina. Taip pat tapo aišku, e, kad laisvos priekybos susitarimo su JAV kontekste <clears throat> klonavimas e, yra labai opus klausimas ir galime tikėtis dar e, įvairių E, galimų šio klausimo sprendimo būdų, taigi prašau šį klausimą vertinti rimtai, perduoti komisijos nariams, nes galiausiai vis tiek Europos parlamentas turės pritarti nepritarti laisvos prekybos susitarimui ir šiandien dar kartą tapo aišku, kad daugelis piliečių planavimo aspektus vertina labai atsargiai ir <clears throat> manau, kad baigianti šią parlamento kadencijai ir atentojams rintimas šis klausimas piliečių bus iš naujo užduodamas, taigi aš labai atsargiai vertinu klonavimo temą ir komisijos pasiūlymą, taigi nekantrai laukiu, kaip šis procesas tęsis per kitą parlamento kadenciją, bus įdomu, dar kartą noriu padėkoti už dalyvavimą šioje diskusijoje, šiuose debatuose ir už tai, kad jūs šį pasiūlymą taip drąsiai gynėte komisijos vardu. Dėkuoju visiems kolegams, likusiems gero vakaro. Kitas posėdis vyks vasario 17 dieną. Vyks klausimai dėl piliečių iniciatyvos. Visų kolegų nekantri laukiu dalyvaujančių. O oficialus komiteto posėdis vyks vasario 20 dieną nuo 9 iki 12.30 posėdį. Baigiam visiems gero vakaro.